Okay, um, they're going to start coming. Netrukus, netrukus uh, atneš kavą, tai šiek tiek uh, sukomplikuos mūsų darbą, bet pabandykime. Ar galime pabandyti balsuoti, išbandyti aparatūrą? Žinau, kad vienas socialistas neturi kortelės ir jos dabar ieškamo AFKO komitete. Bandomasis balsavimas. Prašom balsuoti. turiu 39 korteles ir 37 paspaudę mygtukus. 38. Žanai, palo nelabai sekasi. Dabar per daug liberalų vienu. Noriu informuoti Aldo frakciją, kad pirmininkė balsuoja taip pat. Taigi kažkas iš Aldo frakcijos turėtų ištraukti savo kortelę. Vienas iš pakeitinių narių iš liberalų neturėtų balsuoti. Atsiprašau. Palikime viską kaip yra. Pirmasis balsavimas. Atsiprašau, pirma pirmininkė paprašys kavos. Can you, can you, can you clear the vote? Okay, let's, let's. Pabandykime pradėti pirmiausia finansinių sandorių mokestis. Pirmiausia, Ani Padimatos pranešimas 26 ir 27 pakeitimai kartu, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Originalus tekstas už, prieš, susilaiko pritarta. 28 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Pradinis tekstas už, prieš, susilaiko patvirtintas konstatuojamosios dalis nuo pirmos ketvirtos, kas už, prieš susilaiko pritarta A, kas už, prieš susilaiko pritarta B, už, prieš susilaiko pritarta C, už, prieš susilaiko pritarta. Pirmasis pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. Pradinis tekstas už, prieš susilaiko pritarta pritarta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas, pradinis tekstas už, prieš, susilaiko pritarta. F, konstatuojamoji dalis, pradinis tekstas už, prieš, susilaiko pritarta. G, konstatuojamoji dalis už, prieš, susilaiko pritarta. A, kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. Ketvirtasis pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. Pradinis tekstas už, prieš, susilaiko pritarta. Šeštasis pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. B kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. Į konstatuojamoji dalis už, prieš, susilaiko pritarta. Devintas pakeitimas už. Devintas pakeitimas. Šia, šis atkrito, nes patvirtinti kiti pakeitimai. Pradinis tekstas už prieš susilaiko pritarta. K dalis už prieš susilaiko patvirtinta. Dešimtas pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. Vienuoliktas už, prieš susilaiko pritarta. Pradinis tekstas e, atkrenta. M dalis už, prieš susilaiko pritarta. Keturioliktas už, prieš susilaiko pritarta. N dalis už, prieš susilaiko pritarta. Penkioliktas pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas, O dalis už prieš susilaiko pritarta, kiti trys atkrenta. Vienuoliktas pakeitimas priimtas, 23 pakeitimas taip pat atkrenta, 24 atkrenta taip pat, 25. 25 pakeitimas su žodiniu pakeitimu pranešėjo ir autoriaus. Ar kas nors prieštarauja šiam žodiniam pakeitimui? Ne. Tuomet su žodiniu pakeitimu 25 pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais. Prašom balsuoti dėl viso teksto su pakeitimais. dar dviejų balsų trūksta, dar vieno. Baigiame balsuoti. Roberto kortelę turi, viskas gerai. 32 už, vienas susilaikė, 6 prieš. Ačiū. are we ready to... Ar galime toliau balsuoti? Teodoro Stolojano fiskalis pranešimas. Biudžeto pakeitimas antras, kas už? Ačiū, kas prieš, susilaiko pritarta. Trečias biudžeto, kas už? Prieš susilaiko pritarta. 32 už, prieš, susilaiko, pritarta. 33 už, prieš, susilaiko, atmestas. A kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. Kompromisas B, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 41 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Ne. Tai 41 su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. C kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 46 pakeitimas už. Prieš susilaiko pritarta. 47 už. Prieš susilaiko pritarta. 11 atkrenta, 45 taip pat, biudžeto 10 už, prieš susilaiko pritarta, 49 už, prieš susilaiko atmestas, 50 už, prieš susilaiko pritarta. D kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 54 už, prieš susilaiko pritarta. 55 už, prieš, susilaiko pritarta. 56 atsimtas, biudžeto 13 už, prieš, susilaiko pritarta. 13 už, prieš, susilaiko pritarta. 57 už, prieš, susilaiko pritarta. 58 už, prieš, susilaiko pritarta. 59 už, prieš, susilaiko pritarta. DD kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 61 už, prieš susilaiko pritarta. 62 atsimtas. 63 su žodiniu pakeitimu. pakeitimu. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Ne. Taigi kartu su žodiniu pakeitimu už, prieš susilaiko pritarta. Biudžeto 14 už, prieš susilaiko pritarta. Biudžeto 15 už prieš susilaiko pritarta. E kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 66 pakeitimas už prieš susilaiko atmestas. 67 su žodiniu pakeitimu, ar kas nors prieštrauja? Ne. 67 su žodiniu pakeitimu už, prieš susilaiko pritarta. 48 atkrenta, nes jį apėmė žodinis pakeitimas 16 biudžeto, kas už, prieš susilaiko pritarta, biudžetas 17 už, prieš susilaiko pritarta, biudžeto 18 už, prieš susilaiko pritarta, F kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, toliau 16 pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta, 17 už, prieš susilaiko pritarta. G kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 19 už, prieš susilaiko atmestas. 20 už, prieš susilaiko atmestas. Trečiasis už, prieš susilaiko pritarta. 21 už, prieš susilaiko atmestas. Aha, kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 26 už, atsiprašau, jis atsiimtas, į kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, šeštasis už, prieš susilaiko pritarta, biudžeto aštuntas už, prieš susilaiko pritarta, J kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Biudžeto devintas už prieš susilaiko pritarta. 31 už, prieš, susilaiko pritarta. Elektroninis balsavimas dėl viso teksto su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Everybody's voted. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 40 už, niekas neprieštaravo, vienas susilaikė. Dėl teisėkuros rezoliucijos elektroninis balsavimas. Ar vis balsavote? Prašom balsuoti. Dar keli nebalsavo. Paspauskite dar kartą mygtukus. Dar keturi, dar trys, dar du, dar vienas. Kažkas nebalsuoja, tačiau baigiu balsavimą. 40 už, niekas nebalsavo prieš, vienas susilaikė. Dabar galime paploti. Pranešėjas sako, kad jis nori gauti įgaliojimus susitarimui pirmojų svarstymų. Ar norite pasisakyti? Ne, aš tiesiog dėkuoju visiems šiandienos pranešėjams ir kitiems kolegoms, kurie pateikė pakeitimus. Dėkuoju taip pat mūsų patarėjams. Ačiū. Labai ačiū. Taigi, ketinama pradėti darybas e, ir pažiūrėti, ar įmanoma susitarti pirmojų svarstymų ir pagal standartinės procedūras e, darybų komanda bus e, pirmininkas Šiuo atveju bus vicepirmininkas, kuris yra ir pranešėjas, ir šešėliniai pranešėjai. Ir įgaliojimai bus pagal tą dokumentą, kur, dėl kurio buvo balsuota šiandien komitete. Ar yra prieštaravimų? Jeigu ne, tuomet. E, toliau nebalsuosime, niekas neprieštarauja, todėl pradėsime darybas. E, nesitikima, kad trialogas prasidės anksčiau negu vasario mėnesį, nes taryba dar iki tiek nepriejo. Labai ačiū toliau. Right, we're now moving on. Toliau SSM paketas. Pradėsime nuo Tyson pranešimo, po to bus Gygoldo pranešimas. Manau, kad Žanas Polis pirmiausia nori pasisakyti. Merci, madame la présidente. Ačiū, pirmininkė. Mėly kolegos, turime išreikšti poziciją dėl labai svarbaus teksto. Mm, yra tam tikro neiškumo dėl juridinio statuso. Šiandien pozicijos iš tarybos nėra labai aiškios. Dėl tos priežasties savo frakcijos vardu aš prašau atidėti balsavimą dėl dviejų pranešimų. Dėl kokių priežasčių? Dėl techninių. Pirma, kad dabar mes uh, turime e, laviruoti tokią sistemą, kuri nėra labai aiškiai apibriešta valstybinarių ir jų pozicija nėra labai aiški dėl politinių ir dėl techninių klausimų. Taigi būtų naudinga parlamentui visų pirma išsiaiškinti, kokios yra bendrosios kryptis. Ir antras dalykas, tą savaitę bus ECOFIN e, diskusijos, kurios gali atnešti naujų detalių į šias diskusijas. Taigi aš manau, išmintinga būtų galvojant, kad darbas turėtų būti geras ir kad mūsų pamastymai turėtų būti nuseklus, taigi reikėtų balsavimą dėl šių dviejų tekstų atidėti porai savaičių. Nuo pat pradžių mes buvome sutikę laikytis tikrai spartaus ritmo Nes buvo tokios perspektyvos, buvo pasakyta, kad jau 2013 e, sausio pirmai dienai e, turi būti tekstas. E, šiandien aišku, kad jau tokio termino nebus laikomasi ir tokiomis sąlygomis būtų um, gerai, kad parlamentas nejudėtų greičiau nei taryba. Uh, tam, kad mes galėtumėm normaliai suformuoti visas pozicijas. Todėl e, ir prašau, kad balsavimas dėl šių dviejų pranešimų būtų atidėtas vėlesniai datai. Ir noriu išryškinti, pabrėžti tai, kad pranešėjai tikrai puikiai atliko darbą, tikrai um, tekstai yra puikus, vis tik tai manau, kad gerai būtų pirmą išsiaiškinti visas aplinkybės ir po to tik tai apsispręsti dėl savo pozicijos. Todėl labai prašau atidėti balsavimą. Thank you very much. Um... Labai ačiū. Diskutavome keletą kartų dėl skubos, e, kurią mes buvome verčiami dirbti ir aš siūlau iš karto balsuoti dėl to, ar atidėsime balsavimą ar ne. Taigi balsuojame dėl pasiūlymo atidėti balsavimą. Jeigu balsuosite taip, tai reiškia, jūs norite atidėti balsavimą, jeigu balsuojate ne, Tai reiškia, tai, kad e, balsuosime dėl šių dokumentų. Taigi balsavimas. Ar norime atidėti balsavimą ar ne? Balsuosime elektroniniu būdu. Taip reiškia atidėti, ne reiškia balsuoti. Taigi pradedame. Right, one more to vote, The... Dar vieno balso trūksta, baigiame balsuoti. 14 už tai, kad būtų atidėtas balsavimas, 27 prieš. Todėl tęsime balsavimą. Labai ačiū visiems. Taigi dabar balsuosime dėl Tyson pranešimo. Turiu dar vieną pranešimą. sustarimas dėl kompromisų buvo toks, kad balsuosime tik dėl kompromisų, o visi kiti pakeitimai dėl jų nebus balsuojama. Todėl man atrodo nesažininga būtų leisti e, vėlai pateiktiems e, žodėms pakeitimams e, gauti pirmenybę prieš raštų pateiktus pakeitimus. Taigi, jeigu žodinis pakeitimas nėra sutarto paketo dalis, dėl jo nebus balsuojama, aš neleisiu to daryti. Atsiprašau, kad taip yra, tačiau manau, kad tai būtų nedemokratiška. Vėlai pateik, balsuoti dėl vėlai pateiktų pakeitimo žodžių, tačiau neleisti balsuoti dėl, pavyzdžiui, maždaug 150 mano pateiktų pakeitimų. Jeigu E, bus abejonių, aš kreipsiuosi atitinkamą pranešėją e, ir paklausime, ar e, tam tikras žodinis pakeitimas yra susitarimo dalis ar ne. Taigi, 60 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. A kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. B kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. C kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. D kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 12 puslapis E kompromisas. Dabar man reikia paaiškinimo dėl šio žodinio pakeitimo, kurį pateikė Džiani Pitela. Marijana, ar tai yra paketo dalis? Taigi šis pakeitimas žodžiu yra susilaukė pranešėjos šešėlinių pranešėjų pritarimo. Yra dar vienas pakeitimas žodžiu pitelos, ar tai irgi yra sustarimo dalis? Marijana. Ne, jis nebuvo sustarimo dalis. Pateiktas pakeitimas paskutiniu momentu. Jis atsimtas. Ar pirmas tinka Taigi pirmasis žodinis pakeitimas galioja, antras ne. Ačiū, atsiprašau, gana painu. Pirmasis žodinis pakeitimas įeina į susitarimą, antrasis, nors žinau, kad jis e, mažmožis, bet vis tiek jis atsintas. Pirmojame pridėmi žodžią always ensuring consistency ir taip toliau. E, čia nėra esminis pakeitimas. Taigi, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta, antroji dalis su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Toliau trečioji dalis. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Ir ketvirtoji dalis. Kas už? Ar balsuojate dėl ketvirtosios dalies? Marijana, mums reikia signalo. Pas mane prie šios dalies pažymėtas minusas. Minusas dėl žodinio pakeitimo, bet aišku, už ketvirtąją dalį, nes tai susitarimo dalis. Ketvirtoji dalis, kas už? Situacija tokia, kad tie, kur turite minusą, tai jis yra žodiniam pakeitimui. Ji pasisako už ketvirtąją dalį, kuri yra susitarimo dalis. Kas už ketvirtąją dalį? Tai yra paketo dalis. Kas už prieš susilaiko pritarta. Ir penktoji dalis. Kas už prieš susilaiko pritarta. Toliau F kompromisas. ponia pirmininkė, noriu patikslinti, čia ne tai, kad aš nemoku skaityti sąrašo balsavimo, tiesiog mano balsavimo sąraše nėra penkių dalių. Vis tik tai reiktų žinoti, dėl ko balsuojame. On a l'air idiot parce okay. qu'on ne trouve pas, mais okay. ce n'y est pas. I'm, I'm, okay, I'm told. Mane informuoja. Na. Būtų gerai, kad pasakytų man, jeigu aš turiu tokį sąrašą, kurio neturi kiti atrodo, kad on the list. Yes, what's more in yellow. And okay, but I think everybody is happy that. Man atrodo, visi sutinka, kad kompromisas, už kurį visi pasisakė, buvo padalintas į penkias dalis. Buvo balsuota dėl visų ir visi buvo patvirtinti. Marijana, pone pirmininkė, balsavimo sąraše šis e, straipsnis išskaitytas e, penkias dalis dėl žodinio pakeitimo. Mes vienam pritarėme, o kitas atsijėmė socialistų frakciją ar balsavimo metu. Ir tai reiškia, kad padalymas į dalis nebuvo būtinas, taigi niekas nepasikeitė ir mes balsavome teisingai. E, noriu pasakyti dar vieną dalyką. Kai sakote pirmą, antrą, trečią, ketvirtą, penktą dalis ir mes taip turime, mes to neturime, tuomet niekas nežino, už ką balsuojame. Tai faktas, atsiprašau. Turiu elektroninį laišką, kur parašyta pirmoji dalis yra ta, antroji dalis yra ta, kas čia parašė. Filipai, man niekas neparašė, nepasakė man, kad jūs neturite to, ką aš turiu. Dabar suprantame taip, kad F kompromisas su vienu žodiniu pakeitimu, kuris yra bendro sustarimo dalis, balsavimo dalimis nereikia, tiesiog aiškumo dėliai galime balsuoti dar kartą dėl viso kompromiso E įskaitant žodžiu whilst always ensuring supervisory consistency within the SSM. Tiesiog aiškumo dėliai. E kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Toliau F kompromisas. F kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Toliau G kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Aha, kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Toliau kompromisas I. Į kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. J kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. K kompromisas už prieš susilaiko pritarta. L kompromisas už prieš susilaiko pritarta. M kompromisas už prieš susilaiko pritarta. N kompromisas už prieš susilaiko pritarta. O kompromisas už prieš susilaiko pritarta. P e kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Q kompromisas už prieš susilaiko pritarta. R kompromisas už prieš susilaiko pritarta. S kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. SA kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. T kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. U kompromisas. Ir aš dar turiu tą U kompromisą padalytą į šešias dalis kiek jūs turite dalių. Marijana. Pirmininkė, vėlgi jis padarytas į kelias dalis, nes yra žodinis pakeitimas, kuris nėra susitarimo dalis tarp šešėlinių pranešėjų. Galima balsuoti visų vienu bloku. Atsiprašau liberalų, manau, kad žodinis pakeitimas geras, tačiau kadangi mes neleidžiame teikti jokių atskirų pakeitimų, negalima dėl jo balsuoti, taigi balsuojame dėl viso U kompromiso. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Toliau V kompromisas kažkur turėtų būti. Radau jį 40 puslapyje. V kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Dviguba V, kas už, prieš susilaiko pritarta. Kompromisas X už, prieš susilaiko pritarta. Y kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Kompromisas Z, kas už, prieš susilaiko pritarta. Toliau AA. AA ir AB kompromisai sujungti. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. Toliau. Šešiasdešimt trečias pakeitimas. Už, prieš, susilaiko atmestas. Šešiasdešimt ketvirtas už, prieš, susilaiko atmestas. 61 ir 62. Ankstesiai nepri, neprimti, todėl šie atkrenta. Šešimt antras taip pat atkrenta. Galime balsuoti dėl to, kas už prieš, susilaiko atmestas. Arba atkrenta, arba atmestas, tas pats. 65 už, prieš, susilaiko atmestas. 66 už, prieš, susilaiko atmestas. Šešiasdešimt septintas už prieš susilaiko atmestas, šešiasdešimt aštuntas už prieš susilaiko atmestas. AC kompromisas už prieš susilaiko pritarta. AD kompromisas už prieš susilaiko pritarta. AE kompromisas už prieš susilaiko pritarta. AF kompromisas už prieš susilaiko pritarta. AG už prieš susilaiko pritarta. AH už prieš susilaiko pritarta. AI už prieš susilaiko pritarta. AJ už prieš susilaiko pritarta. AK už prieš susilaiko pritarta. AL už prieš susilaiko pritarta. AM už prieš susilaiko pritarta. AN už prieš susilaiko pritarta. AO už prieš susilaiko pritarta. AP už prieš susilaiko pritarta. AQ už prieš susilaiko pritarta. AR už prieš susilaiko pritarta. AS už prieš susilaiko pritarta. AT už prieš susilaiko pritarta. U už prieš susilaiko pritarta. AV už prieš susilaiko pritarta. A dvigba V už prieš susilaiko pritarta. AX už prieš susilaiko pritarta. AY už prieš susilaiko pritarta. AZ už prieš susilaiko pritarta. BA už prieš susilaiko pritarta. BB už prieš susilaiko pritarta. BC už prieš susilaiko pritarta. Pranešėjos pakeitimas žodžiu, tai yra sustarimo dalis dėl 23A konstituojamosios dalis už prieš susilaiko pritarta. Kompromisas BD už prieš susilaiko pritarta. BE už prieš susilaiko pritarta. BF už prieš susilaiko pritarta. BG už prieš susilaiko pritarta. BH už prieš susilaiko pritarta. BI už prieš susilaiko pritarta. Pranešėjas žodinis pakeitimas, kompromiso dalis dėl 28 sakons laimos dalies už prieš susilaiko pritarta. BJ pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Kompromisas BK už prieš susilaiko pritarta. BL už prieš susilaiko pritarta. BM už prieš susilaiko pritarta. BN už prieš susilaiko pritarta. BO už prieš susilaiko pritarta. BP už prieš susilaiko pritarta. BQ už prieš susilaiko pritarta. BR už prieš susilaiko pritarta. BS už prieš susilaiko pritarta. BT už prieš susilaiko pritarta. BU už prieš susilaiko pritarta. BV už susilaiko pritarta. B2 V už prieš susilaiko pritarta. BX už prieš susilaiko pritarta. BY už prieš susilaiko pritarta. BZ už prieš susilaiko pritarta. CA už prieš susilaiko pritarta. CB už prieš susilaiko pritarta. CC už prieš susilaiko pritarta. CD už prieš susilaiko pritarta. CE už prieš susilaiko pritarta. CF už prieš susilaiko pritarta. CG už prieš susilaiko pritarta. CH už prieš susilaiko pritarta. CI už prieš susilaiko pritarta. Taigi dabar balsuojame elektroniniu būdu dėl teksto su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Balsavo 47, 32 už, 11 prieš, 4 susilaikė. Dabar balsuojame dėl konstatuojamų dalių teisėkuros rezoliucijai 55 pakeitimas už, prieš. Nemanau, kad čia reikia elektroniniu būdu balsuoti. Čia 55 e, pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas, 56 už, prieš susilaiko atmestas, 57 už, prieš susilaiko atmestas, 58 už, prieš susilaiko atmestas, 59 už, prieš susilaiko patvirtintas. Dabar balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos, pradedame balsuoti. Dar trūksta trijų balsų. Dar vieno. Baigėme balsavimą. 31 už, 11 prieš, 4 susilaikė. Labai ačiū. Kadangi tai yra paketas, pirmiausia, dėl pirmojo svarstymo tarsimės, kaip pabalsuosime dėl Gygaldo pranešimo. Okay. Anyway, we can clap, Marianne. It was... Dabar galime paploti Marianne, tikrai puikiai atliktas darbas. Okay. We will now proceed with the... Toliau Gigold pranešimas dėl EBI reglamento keitimo turime dirbti toliau, taigi prašau tylos. A kompromisas kas už. Prieš susilaiko priimta. B kompromisas kas už. Prieš susilaiko priimta. C kompromisas aš už prieš susilaiko priimta. D kompromisas už prieš susilaiko priimta. E kompromisas už, prieš susilaiko priimta. F kompromisas už, prieš susilaiko priimta. G kompromisas už, prieš susilaiko priimta. H kompromisas už, prieš susilaiko priimta. I kompromisas už, prieš susilaiko priimta. O kaip čia su tais punktais, kur per vidurį, atsiprašau, manęs niekas nesustabdė, bet man atrodo turime grįžti prie 187 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko priimta. 26 už, prieš, susilaiko priimta. 27 už, prieš, susilaiko priimta. Toliau į kompromisas. Už prieš susilaiko priimta, nors jau buvome balsavę. J kompromisas už prieš susilaiko priimta. D 204 už prieš susilaiko atmesta. K kompromisas už prieš susilaiko priimta. L kompromisas už prieš susilaiko priimta. LA kompromisas už prieš susilaiko priimta. M kompromisas už prieš susilaiko priimta. N kompromisas už prieš susilaiko priimta. NA kompromisas už prieš susilaiko priimta. O kompromisas už prieš susilaiko priimta. O A kompromisas už prieš susilaiko priimta. P kompromisas už prieš susilaiko priimta. Q kompromisas už prieš susilaiko priimta. 231 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 232 už. 232 pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. Ir kompromisas už, prieš susilaiko priimta. S kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 71 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Žulinis pakeitimas dėl 265 pakeitimo yra, tai yra kompromiso dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. SA kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. SB už, prieš, susilaiko, priimta. 75 ir 76 atsiimti, taigi C kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 270 už, prieš, susilaiko atmesta. 269 už, prieš, susilaiko atmesta. U kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. 80 už, prieš, susilaiko. Dar kartą paprašysiu dėl 80, kas už, prieš, susilaiko priimta priimta. 81 už, prieš, susilaiko, priimta. 82 už, prieš, susilaiko, atmesta. 83, 84, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Atsiprašau, tai buvo 83 ir 85, kurie buvo kartu. 83, 85 už, prieš susilaiko priimta. 84 dabar už, prieš. Ne, atkrito. Ne. Atkrito. Afko atkrito. Aštuoniasdešimt trečias, aštuoniasdešimt penktas buvo priimti. Tai turime balsuoti dėl 84. Truk per anksti. 84. Prašau balsuoti. Ne. Palaukite. Likę atkrenta, jei 83 ir 85 yra priimti. Tuomet likę atkrenta, 84 atkrenta ir AFKO pirmas atkrenta. 86 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 87 už, prieš, susilaiko, atmesta. 88 dvi dalis. Pirmo dalis kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. 93 už, prieš susilaiko atmesta. 94 už prieš susilaiko atmesta. 91 ir kiti, ne, 91 ir kiti vienodi. 91, 92, 96. Kas už? Prieš susilaiko, priimta. Pasitikrinkime, nes um, labai neaišku buvo. Okay, I think there's been some change of sentiment going on there now. Čia rodos, kad lik jausmai keičiasi. Balsuoti baigiame. Ar visi balsavote? Baigiame balsavimą aiškiai atmesta dabar. Tikrai painu. 89 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasbals. Äh, Aš noriu tik tai trumpai pasakyti, kad balsavimo sąrašas EPP sąraše. Uh, 95 ir 21, man atrodo, klausimai ten yra minusai, bet jie turėtų būti pažymėti šitie pakeitimai pliusais. 95. Viskas dabar aišku, 95. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Pirmas už, prieš, susilaiko atmesta. 90 už, prieš, susilaiko. Priimta. Afko antras atkrito. Atsiprašau. Visai baigiu išprotyti. Tai Afko 2, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Right. Let's go back. Um... Atsiprašau, sugrįžkime. Ne. Niekas netkrito, nes niekas nepatvirtinta. Okay, let's go back and check 90. Okay, 90. Sugrįžkime ir pasitikrinkime dėl 90. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Aš pasakiau, kad priimta. Jūs tada sakėte ne. Gerai. Tai kadangi priimta, AFKO 2 atkrito. 99. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta, bet Ir nereikia turbūt, nežinau, kas su 93 vyko, atmesta. 98 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 97 už, prieš, susilaiko, atmesta. Afko 3 už, prieš, susilaiko, priimta. Likę tada atkrenta viskas, kas dėl ketvirtos konstatuojamosios dalies iki pat 109, 109 dabar, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Tada likę dėl 4a atkrenta. Dabar ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau 107, kas už. 107, kas prieš, susilaiko, atmesta. 108, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 113 atkrito, jeigu jum neaišku. 110, 111 ir AFKO 5 visi identiški, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 106. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime dėl 106. Okay. Everybody's voted. Votes closed. That's carried 23 to 18. 23.18 priimta. 112 kas už? 112 kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime dėl 112. So one more to vote. Everybody voted. What's going? Uh, that's carried 24 to 9. 24.19 priimta. Afko šeštas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Taigi, likę dėl penktos konstatuojamosios dalies atkrenta. 122 ir 123. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 125. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 127. Dabar 7a konstituojama dalis. 137. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Šeštas atsiimtas. 128 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 132 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 136 už, prieš, susilaiko, atmesta. 133 už, prieš, susilaiko, priimta. Taigi likę atkrenta, išskyrus 135. 135 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 130 irgi neatkrito. 130 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 138 kas už, prieš, susilaiko, priimta likę dėl 8 konstituojamosios dalies atkrenta. 8a konstituojama dalis 143, kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta 144, kas už, prieš, susilaiko. Atmesta. 147, kas už, prieš, susilaiko. Priimta. Taigi, likę dėl konstatuojamosios dalies šios atkrenta. 149. Kas už prieš susilaiko priimta. 151 ir 152. Kas už prieš susilaiko priimta. 150 atkrenta. 153. Kas už prieš susilaiko atmesta. 154. Kas už prieš susilaiko priimta biudžeto 4, kas už, prieš susilaiko priimta. Dešimtas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. 156, 158 atkrenta, 157 kas už, prieš susilaiko priimta. 155 kas už, prieš susilaiko priimta. 11 atsimtas, 159 atkrenta, 161 kas už, prieš susilaiko priimta. 162 kas už, prieš susilaiko atmesta. 12 už, prieš susilaiko atmesta. 160 už, prieš susilaiko atmesta. Dabar balsuosime dėl viso teksto, kuris tai buvo pakeistas elektroniškai. Two more, one more to vote. I'm closing the vote. Baigiame balsuoti. 33 už, 7 prieš, 3 susilaikė. Dar turime balsuoti dėl teisėjų kurnės rezoliucijos. Pirmas biudžeto kas už, prieš, susilaiko priimta. Biudžeto antras, kas už, prieš, susilaiko priimta. Biudžeto trečias, už, prieš, susilaiko atmesta. Prašau balsuoti dėl teisėkūrinės rezoliucijos su šiais pakeitimais. One more to vote if you're voting. The vote's closed. Balsuoti baigiame. 34 už, 7 prieš, 2 susilaikė. I recommend you to say this Okay, I will now give the floors to the, to the rapport. Dabar suteiksiu žodį pranešėms. Marijan pirmą. Dank u wel, uh, voorzitter. Voorzitter, ik ga het kort houden, um, maar ik wil... Ačiū pirmininkė, pasistengsiu kalbėti trumpai. Norėčiau pasakyti, kad mm, kadangi pranešimą paremė didelė mm, balsų dauguma, Ir, man atrodo, Sven pranešimą dar didesnė dauguma palaikė, sveikinu Sven. Taigi aš manau, kad dirbdami kartu mes sugebėjome užtikrinti struktūrinį požiūrį į bankinę priežiūrą. Be to sugebėjome e, nutiesti kelią europiniai priežiūrai. Tai reiškia, kad jeigu bankai atsidurs sudėtingos situacijoje ir jiem reikės pagalbos, jie turės galimybę gauti pagalbos iš vieno iš mūsų. Um, skubios pagalbos e, fondų, paramos fondų. Labai svarbu, kad mes turėsime dabar priežiūrą, priežiūros struktūrą. Ir abu pranešėjai nuo pat pradžio akcentavo, kad neurozonos valstybės narės turėtų turėti galimybę kiek galima labiau dalyvauti taip pat, joms turi būti suteiktos vienodos teisės, vienodas traktavimas. Tai yra mūsų tikslo dalis ir mes dėl to labai kovosime darybose su taryba. Ponas ir ponai, mus e, smarkiai spaudžia laikas. Mes susibrėžėme savo tikslą nelėtinti proceso, man atrodo, mums pavyko tai padaryti ir manau, kad mes būsime pasirengę tolesniems žingsniams iki metų pabaigos. Ir tai yra labai svarbu, kadangi komisija ir taryba nori, kaip galima greičiau, prastumti šios teisės aktus ir mes tikrai išlaikėme savo pasižadėjimo dalį Labai svarbu, kad parlamentas sugebėtų efektyviai ir greitai dirbti tokiais svarbiais klausimais. Be to noriu pasidžiaugti puikiu bendradarbiavimu kartais parlamente sunku dirbti su šešėliniais pranešėjais, kartais, kartais tas darbas lengvesnis yra ir šį kartą turiu pasidžiaugti, kad nuo pat pradžios procesas buvo labai efektyvus, sklandus, uh, Žinoma, klausimai yra ypatingai sudėtingi, pozicijas reikia nuolat glūdinti, formuoti, derinti, bet kaip pranešėja labai džiaugiuosi šiuo užbaigtų darbu ir noriu nepaprastai padėkoti šešėliniams pranešėjams. Man atrodo, mes tikrai pasitarnavome Europos reikalui, mes tikrai prisidėjome prie pasitikėjimo atkūrimo ir aš tikiuosi, kad ateityje tikrai tas pasitikėjimas bankininkystės sektorius sustiprės ir tai įkvėps daugiau deguonį, įpumpos daugiau deguonės į mūsų ekonomiką ekonomiką. Ačiū labai. Sven. Well, first, to... Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo pastarąją savaitę prie šio pranešimo parengimo. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Marijan Tyson, e, norėčiau padėkoti taip pat ir šelniams pranešėjams, kurie sunkiai dirbo rengdami šį dokumento paketą. Aš manau, kad iš tiesų sutraukėme didžiąją daugumą, kurie balsavo už šį pranešimą. Nes būtent mes atsižvelgėm pas pastarųjų mėnesio įvykius, mes negalime pervertinti tos Europos parlamento galimybės greitai priimti svarbius sprendimus, kurie yra tikrai būtini, iš, siekiant išsigelbėti iš eurozono ištikusios krizės. Ir taip mes galime vėl atgaivinti demokratiją, būtent šios krizės akivaizdoje. Mes galime, iš esmės galime tiesiog tarti su taryba dėl. Tai tų sprendimų, kurie svarbus mums visiems. Ir todėl e, dėl to mes ir balsuojame dėl to šešių dokumentų paketo. O tos darybos su taryba taip pat reiškia, kad mes turime atgaivinti demokratiją būtent tuo laikotarpiu, kai e, jos labiausiai reikia. Tai reiškia, jeigu mes ilgiau lauksime e, prieš priimdami tuos sprendimus, tada demokratija tik tai pralaimės. O tam mums reikia vis dar ir įgyti tiesnę kontrolę. Ir dėl to mes ir deramės dėl šio paketo. Ir štai yra aiškus signalas, kad e, eurozonos e, valstybės ir dar ne tapusios eurozonos valstybėmis e, labiau įsitraukia į bendrą veiklą, kurią kontroliuoja Europos centrinis bankas. Uh, Be to, mes atsižvelgiame ir visus verslo modelius, įvairius verslo modelius ir skirtingas e, ekonominės situacijas įvairiose valstybėse narėse. Tai taip pat e, aiškiai e, nurodo, kad demokratiškai atskaitingas turės būti naujas prie, priežiūros organas. Taip pat mes E, mes e, privalome išklausyti visus suinteresuotojus e, šalių ir mes turime užtikrinti, kad Europos vangetygysės institucija Euro, Eurozonoje ir tos valstybės, kurios tos į Europos zoną įtvirtins bendrą rinką su bendromis griežtomis taisyklėmis. Ir šis, šis paketas iš tiesų prisidės prie eurozonos stabilumo, dėl to mes ir siūlome tarybą, todėl mes šiuo balsavimą kaip tik tai įgyjome įgaliojimus e, dėrėti su taryba. Ir mes e, taip pat dalyva, aktyviai dalyvausime šiame dėrybų procese, tai dėl to norėčiau padėkoti už puikų darbą šešėlinės pranešėjams. Žinoma, darbas buvo nelengvas, tačiau rezultatas yra puikus ir dabar mes turėtume pasinaudoti šią sėkmę. Nes, šitas, nes koncepcija, bendros sprendimo prieimimo procedūra E, kaip tik prisidės prie demokratijos įtvirtinimo e, ir nauda bus abiems pusėms. Ir e, taryba taip pat žino, kai jau numatyta, kaip jau numatyta trialogo data mm, gruodžio ketvirtą dieną, kad mes sutarsime dėl bendro sprendimo. Briefly, once again. Uh, thank you, uh, Chair. I just... Marijan, dar norėčiau pasakyti trumpai. Aš tik noriu patvirtinti savo poziciją kad ir aš dabar kaip tik tai iškeliu klausimą dėl šito įgaliojimo, kad dalyvauti trialogai ir dėrybose. Ir prieš prasidant šiai procedūrai, aš norėčiau, kad dėl to mes turėtume paketą iš abiejų pasiūlymų sudarytą. Ir mes galime traktuoti šios abu klausimus kartu, ir bendro sprendimo suprimimas procedūrą ir tai būtent tvirtume demokratiją ir e, sprendimai priimti e, tinkamiau. Taigi patvirtinu, kad e, šie du dokumentai bus traktuojami kaip vienas paketas mm, ir bus kartu pateikiamas su šešių dokumentų paketu. paketu. Ačiū, panė pirmininkė. Aš manau, mm, kad tie pranešimai dėl kurių mes balsavome, kaip tik e, padėjo pasiekti bendro rezultato, nepriklausomai nuo to, ar mes e, manome, o daugelis nemanome, kad iš tiesų yra pakankamai brandus yra tie pranešimai, kad mes išsprendėme šios klausimus ir kad tai mūsų pozicija tik labiau įtvirtina, bet bet kokiu atveju rezultatas yra aiškus. E, demokratinis sprendimas priimtas šiame komitete. Ir dabar, kaip, yra, kaip atrodo dabartinė situacija, tai ją atsižvelgiant, abu pranešėjai yra teisūs. Mes norime vėl atkurti demokratiją kad būtent e, su šiais dokumentais parlamentas įgytų naują galę ir vėl galėtų toliau aktyviai veikti. Vadinasi, e, parlamentas, e, gindamas savo poziciją, turės pakelti balsą. Kaip Gebelsas pasakytų, jeigu jis čia būtų. Jeigu yra svarstamas dokumento paketas, kurį, dėl kurio turime balsuoti plenarėme posėdėje, tada Europos parlamentas turi rasti būdų, kaip įtvirtinti savo poziciją ir e, e, rasti būdų, kaip būtent spręsti šios klausimus, šių e, dokumentų svarstymus ateityje. Aš tokiam pranešimui iš tikrųjų ne, nepritarčiau, nes mūsų demokratiniai įsipareigojimai verčia mus veikti ginant mūsų poziciją O dabar šiuo metu taryba, įvairios vyriausybės kaip tik diktuoja mums savo valią. Aš nenorėčiau čia įvardinti kiekvienos valstybės narės ir tų veiksnių, kurie verčia mus klausyti kitų diktato. Mes e, turime tokį kovoti prieš tokią padėtį. Mes turime arba kovoti su šito e, spaudimu, ypač laiko atžvilgiu, arba e, savo poziciją apginti plenarinėme posėdėje. Na, jeigu mes neapginsime savo pozicijos tokiu būdu, tada mes būsime tarsi nedemokratinė institucija. Aš tikrai norėčiau, kad iš tiesų mes e, turėtume gauti įgaliojimus dėrėtis. E, aš matau, kad, e, kad iš esmės čia visi mm, nori kalbėti, mm, socialistai, matau, nori pakalbėti, tai, bet jeigu steiksime visiems žodžiais, šešėlėms pranešėjams, tada visi norės pasisakyti, bet mes neturime tiek laiko. Mes turime nustatyti, ar sutarta konsensusu, kad mes siūsime ehm, į trialogą savo įprastą dėrybų komandą, tai būtent e, pirmininkas e, pranešėjai ir kiekvienos frakcijos šešėlinė pranešėjai. Ar kas nors nesutinka su tokiu pasiūlymu? Aš turiu tik tai vieną prieštaravimą. Taigi balsuosime dėl šio pasiūlymo. Taigi, e, jeigu balsuosite taip, tai kad mes uh, veiksime toliau pagal įgaliojimą ir vykdysime dėrybas dėl ateities sustarimo. Kas už tai? Gal elektroniniu būdu balsuokime. Taip, reiškia, mes dėrėsime dėl pirmo svarstymo, o ne mes iškelsime šį klausimą plenarinio posėdėje. Dar du žmonės turėtų balsuoti. Balsavimas baigtas. 33 E, už, vienas prieš ir penki susilaikė. Taigi mes susitarime, kad mes e, bandysime e, pasiekti susitarimą pirmam svarstymę. Taigi, iš tikrųjų, laiko buvo nedaug, bet mes greitai dirbame. Na, iš esmės. Uh, dabar mes jau ištisas dienas dirbame, kad būtent e, e, įveiktume tą laiko spaudimą. Mes turime dabar ne tik tai dalinį, bet ir visą įgaliojimą dėrėtis, e, dėrėtis gruodžio pradžioje iš ekofino taip pat. Ekofinė tiksliau. Ir Tai būtent mes siekiame nedalinio, o viso mandato, tai, tai būtent gruodžio mėnesiui Europos vadovas, vadovo tarybos susitikime pagal e, įprastą teisėkros procedūrą. Tai reiškia, mes terėsime su, su taryba, to mes tikimės ir jeigu mes negausime tokios galimybėmis, tada Europos vadovo taryba arba taryba turės prisimti atsakomybę jei už tai, kad mes gruodžio mėnesį dar neprieimėm galtinio sprendimo. E, pane pirmininkė, aš manau, kad tai yra e, mūsų komiteto būtent siekis, dėl to mes ir dirbame taip tiek daug. Tačiau prieš baigiant svarstyti šios klausimus ir perinant prie kito balsavimo, aš norėčiau padėkoti sekretariato darbuotojams, nes e, būtent dėl jų indėlio per naktį buvo įmanoma parengti balsavimo sąrašus šiandienai. Jie iš tiesų padėjo mums labai smarkiai, tikrai patarė e, kvalifikuotai ir profesionaliai. Tai ačiū sekretariato ir e, teisės tarnybos darbuotojams. Toliau periname prie kito svarbaus dokumento. Tai yra Silvijai Gular pranešimo. Silvijai, norėjote pasisakyti? Non, je voudrais juste dire un, un mot. Taip, pirmininkė, ačiū. Norėjau trumpai pasisakyti, jei būtų įmanoma tokioje situacijoje. Noriu paaiškinti, kodėl buvo paskutinės minutės pasikeitimų. Ilgas savaitės dirbame su šešėliniais pranešėjais, kuriems ypatingai dėkoju. Ir paskutinė minutė mm, buvo pateikti tam tikri prašymai ir tai, kas vadinama šerpomis, ko nėra. Uh, parlamento taisyklėse, e, iš, iš jų yra atitinkami prašymai. Na, aš turiu pasakyti, aš esu atvira visiems prašymams, vis tik tai turiu pasakyti, kad tokiu klausimu būtų svarbu, kad pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai būtų visų frakcijų būtent tie atstovai, su kuriais būtų derinami tie klausimai. Aš aišku stengiausi atsižvelgti visą tai, ko manęs buvo prašoma, vis tik tai norėdama laikytis tinkamos darbo tvarkos, aš norėčiau paprašyti, kad vis tik tai būtų viskas derinama su pranešėjais šešėliniais pranešėjais. Toliau turiu pabrėžti, kad um, šiuo atveju darbo krūvis uh, sekretariatui ir visiems bendradarbiams labai išaugo. Tai aš noriu labai padėkoti, aišku, visiems už uh, tą bendradarbiavimą, bet tikrai katastrofiškom sąlygom buvo dirbama dėl tų paskutinės minutės prašymų. Aišku, aš tikiuosi, kad uh, laikantis kompromisu bus balsuojama taip, kaip susitarta. Vis tik tai noriu atkreipti pirmininkė jūsų dėmesį, kad reikia tinkamai dirbti, tinkamos darbo tvarkos tvarkos laikytis. Na ir kaip ponas Brokas čia pasakytų, turi būti tvarka ir mūsų komitete. Okay, there are one or two uh, bits that I will have to read out. Porą detalių gal turėsiu Jums paskui perskaityti, kai prieisime mes prie tų dalių, kur šerpos yra susitarę, ką Silvi paaiškino. Aš pasistengsiu viską išdėsti kiek įmanoma aiškiau. Taigi, pradėkime balsuoti. Visų pirma, žodinis pakeitimas A kompromisui iš socialistų pusės, ar šis žodinis pakeitimas yra priimtinas prieštaraujančių nematau, tai A kompromisas su šiuo žodiniu pakeitimu kas už, prieš, tai kompromisas, nežodinis Silvi. Ar norite dėl žodinio pakeitimo atskirai balsuoti? Gerai. Pranešėja prašo dėl žodinio pakeitimo balsuoti atskirai. Taigi balsuojame tik dėl žodinio pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaiko. Žodinis pakeitimas atmestas. Todėl dabar balsuojame dėl A kompromiso be šio žodinio pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. B kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. C kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. D kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. E kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 44 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. Žodinis pakeitimas F kompromisui, tai prašau balsuoti atskirai dėl žodinio pakeitimo kas už, prieš susilaiko atmesta. F kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. G kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Aš kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 80 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko. Prašau pasitikrinti dėl šio 80 pakeitimo. Votes open. Safety voted. Three, two, one. I'm closing the vote. And that is carried. Priimta. 84 pakeitimas kas už, prieš. Atmesta. Į kompromisas už, prieš. Susilaiko, priimta. J kompromisas kas už, prieš. Susilaiko, priimta. K kompromisas už, prieš. Susilaiko, priimta. L kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštoje pastraipoje yra žodinis pakeitimas M kompromisui. Pranešė pateikė, kad būtų tai suderinta su šerpų pasiūlymų dėl Van Rompoj teksto. Taigi perskaičiu pabrėžia, kad uh, esami, esamos ir būsimos priemonės ar institucijos, kurios senso strikto ar sekto lato yra dalis ekonominės valdysenos sistemos ES turi būti demokratiškai e, legitimuotos. Ar visi turite šį žodinį pakeitimą, kuris yra siūlomas? Jeigu jis būtų patvirtintas, tai jis pakeistų M kompromisą. Taip? Ar visi supratote, dėl ko balsuojate? Jūsų veido išaiškų neperskaitau. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Tai tada dabar 98 pakeitimas. Už prieš susilaiko atmesta 99 už prieš susilaiko atmesta. Šimtasis už prieš susilaiko atmesta. Prašau pasitikrinti dėl šimt Filipai, jeigu prašote, bet esu tikra, kad lyg tai buvo aišku. I'm closing the vote. Votes closed and that is 17 in favor and 23 against, so it was 17 už 23 prieš, taigi atmesta. N kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Imko 14, kas už, Imko 14 prieš, susilaiko priimta. 116 už,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 117 kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Atrodo, kad atmesta. Has everybody voted? Votes closed. That's 14 in favour and 26. 14 už 26 prieš atmestą. O kompromisas dvi dalis. Pirma dalis už, prieš susilaiko priimta. Antra dalis už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime ant, dėl antros dalies. We're checking the second part of, of uh, compromise O. Okay? Everybody voted. Votes closed and that is 18 in favor and 18 už 22 prieš. Antra dalis atkrenta tokiu būdu. 120 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko atrodo, kad priimta. Gerai, galime pasitikrinti. Has everybody voted? Votes closed. And that is carried 26 to 14. 26 ir 14 priimta 122 kas už. Prieš susilaiko priimta 125 už. Prieš Atmesta. 127 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 128 kas už. Taip, žodinis žaliųjų pakeitimas, kad būtų vietoj biudžeto žodis ekonominė. Ar visiems priimtinas šis žodinis pakeitimas? Balsuokime dėl žodinio pakeitimo atskirai. Kas už žodinį? Prieš. Susilaiko. Priimta. Tada dėl viso šio pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko priimta. 129, kas už, prieš, susilaiko priimta. 130 už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime geriau. Has everybody voted? Votes closed. And that is rejected. 17 in favour. Atmestas 17 už 24 prieš. 131 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 132 kas už, prieš susilaiko priimta. P kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. Q kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Taip, dėl R kompromiso yra žodinis pakeitimas įterpti žodžius į jį tinkamą. Tai balsuokime pirmą dėl šių žodžių. Kas už tai, kad įterptumėm jį tinkamą prieš susilaiko? Ne. Neįterpsime šio žodinio pakeitimo. Tada R kompromisas be šio žodinio pakeitimo kas už? Prieš susilaiko atrodo pas, priimta, bet nelabai aišku, pasitikrinkime. Has everybody voted? Votes closed. Votes closed, Adolfo. Sorry for that. <laughs> and that is carried 22 in favour and 22 už 19 prieš, taigi priimta. R kompromisas kaip? Atsiprašau, taip, tik ką dėl jo balsavome. S kompromisas už. Prieš. Aš truputį susipainiojau. Gal iš tikrųjų tinkamų laikų iškelkite lankas. Kompromisas S kas už. Prieš susilaikė. Priimtas. Tai kompromisas kas už. Prieš susilaikė. 160 pranešimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 158, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 161, kas už, prieš, susilaikė. Manau, kad atmestas, gal geriau pasitikrinkime elektroniniu būdu. So if you voted, votes closed. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Aš noriu už 21 prieš. Atmesta kompromisas U. Kas už prieš susilaikė. Priimtas. 170 kas už. Tai yra žodinis pakeitimas. Tiesiog eurozona, eurogrupė pakeitama. Ar kas nors prieštarauja. Tai yra tiesiog paaiškinimas. 170 su žodinio pakeitimu, kas už. Prieš. Susilaikę. Manau, kad pasitikrinsime. Balsuojame dėl 170 pakeitimo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmestas nes 21 už 21 prieš. Šimtas septyniasdešimt pirmas, kas už? Kas prieš? Pastikrinkime dėl 171. Balsavimas baigtas. Atmestas. 16 už 26 prieš. 172 kas už, prieš susilaikė priimtas. Dabar pateikėmės pakeitimas žodžių dėl V kompromiso. Prieinami keli žodžiai dėl mm, Europos taip pat garantijų mechanizmo, kas už, prieš susilaikė atmestas. A, pasitikėkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 15 už 25 prieš, tai atmestas. V kompromisas. Kas už? prieš susilaikę atmestas. 185 už. Prieš. Susilaikę. Pastikrinkime 185. Every voted. I'm closing. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 16 už 25 prieš. 186 kas už. Prieš. A, galbūt galėtumėte stropiau kelti rankas dėl 186 balsavimo. 20 in favour and 22 against, so that's rejected. Uh, Atmestas. 187 kas už. Prieš susilaikė. Priimtas. 188 kas už. Prieš susilaikė. Atmestas. 190 kas už. Prieš susilaikė. Atmestas. 191 mm. mm. išbraukimo pakeitimas, kas už prieš susilaikė. Pasitikrinkime. Manau, kad atmestas, bet pasitikrinkime. Every voted, votes closed, and that is rejected. 20. Atmestas. 21 prieš. 20. 20 už. 25 kas už. Ar visi žinote, už ką pasakėte, kas prieš? Susilaikė atmestas. 196 kas už. Prieš. Susilaikė atmestas. Oral amendment for 19. Pakeitimas žodžiu dėl 197 pakeitimo. Čia įdedami keli žodžiai, tai yra patikimi planai. Tad, taigi dabar dėl, atskirai balsuojame dėl pakeitimo žodžių. Su keliais žodžiais pakeistais, kas už prieš susilaikė. Ne, tų žodžių neįtrauksime. Dabar dėl 197 e, mm, pakeitimo, be jokių pakeitimo žodžių, kas už prieš susilaikę. Pastikrinkime. Have you voted? Votes closed. 23 in favour, 18 against. That is carried. Priimtas. 198 kas už 29, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 200, kas už, prieš, susilaikė priimtas. E, w kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 219, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 212, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 213, kas už, prieš. Pasitikinkime. Have you voted? Votes closed. And that's rejected. 15 in favour, 25 against. 240. Atmestas. Uh, e, 215 už. Prieš sulaikė priimtas. E, dabar kompromiso į žodinis pakeitimas. Čia yra tik tai e, pabraukti žodžiai pakeisti. Okay, I'll read out for clarity the whole of what. Taigi, kaip už ką mes balsuosime? Jeigu balsuosite už, tai yra uh, pakeitimai. Tai yra čia e, kalbama apie. Uh, trūtumo e, laikotarpio priemonės įsiekinti e, e, veikti krizę ir tarp jų turėtų būti pažymėtos ir kairės. Tariau citata. Temporary body composed of members of the European Parliament, representatives of member states and the ECB reminds that the European Parliament will make full use of its prerogatives and rights of initiative, including its right of to initiate treaty change takes the view that this body should also look at the possibility of ensuring general federal bonds in conjunction with an enhanced European budget. So that's what we're voting on now. Taigi dabar balsuojame dėl šitą tekstą. Jeigu jūs balsuosite už šitą tekstą, tada atkris V originalus pakeitimas. Taigi, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Dabar pakeičiamas e, kompromisas V. 224 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 225. E, dvi dalis. Dėl pirmos dalies, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikę. Manau, kad priimtas, bet reikia pasitikinti. Antroji dalis 225 pakeitimo. Second part of 225. Has everybody voted? Votes clo- Oh dear, that falls. It's 21 21 again. Oh. Nepriimtas. 21 už, 21 prieš. 226 už. susilaikė. Atmestas. 228 dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė. Atmestas. Antra dalis kas už, prieš, susilaikė. Pažiūrėsiu, ar atmestas, geriau pasitikrinti. Has everybody voted? Votes closed. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Na, dabar matome, kad 20 už 20 prieš. Atmestas. Atmesta antra dalis. 229. Kas už prieš susilaikė. Atmestas. 230. Kas už prieš susilaikė. Atmestas. Žiūri, penktas punktas, kas už prieš. Kad kas už prieš susilaikė e, priimtas, e, imko trečias, kas už prieš susilaikė priimtas, imko septintas punktas, kas už prieš susilaikė prieš susilaikė priimtas. Dar e, pasitikinkime. Atrodo, kad kažkas nebalsuoja, nekelia rankų. Has everybody voted? Two more to vote if you're pressing. Dar du žmonės turėtų balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Šis punktas. Imko na, aštuntas punktas, kas už. Prieš. Susilaikė. Pasikrinkime. Nes dabar matau, kad ne visi kelia rankas. <clears throat> Has everybody voted? One more to vote, but I'm closing the vote. Votes closed. And that's rejected. Not... Atmestas. 19 už, 20 prieš. Imko 9 punktas, kas už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. 9 punktas, Imko komitetą. So have you voted? Ar jūs balsavote? Balsavimas baigtas. Tai mygtukai nebuvo paspausti. Atmestas. Šis punktas. 231 kas už. Prieš susilaikė atmestas. 232 kas už. Prieš susilaikė. Pasitikrinkime. 232. Sorry, hang on. The vote wasn't. That was the old vote. Votes reopened. So if you voted. Keep voting. There's several more to vote. Three to vote. Two to vote. I'm closing the vote. Vote's closed. And that's rejected. 16 in favour. Atmestas. 16 už 20 prieš. Dėl originalo tekstas. Dėl priedo pavadinimo. Už prieš susilaikė priimtas. Z kompromisas. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už. Prieš susilaikė priimtas. Antroji dalis. Kas už prieš laikę. Jeigu pasitikrinkime balsavimą dėl antrojos dalies kompromiso rezultatą. 70 voted, votes closed, and that's rejected. 16 in favor. Atmestas 16 už 20 prieš. Mm, Nežinau, kad patiktas vienu žodžiu. Dėl parieto čia komisija pateikė pasiūlymą dėl, e, dėl sukurtimas sistemos, dėl to, kad būtų e, svaržiamas klausimas dėl trumpalaikės skolos. Ir nacionaliniai parlamentai kaip tik turi dalyvauti šiame procese ir atsižvelgiant į konstitucinės valsty, atitinkamų valstybių narių nuostatas padarė išvadas ir galutinio pranešimo dėl mm, realios ekonomikos ir pinigų sąjungos. Taigi čia originalas. Kaip ir kokia vis dėlto mes balsuojame. Tai kas už, prieš, susilaikė. Priimtas. Nežinau, koks pavadinimas šito pakeitimo. Dabar kompromiso AA pakeitimas žodžiu. Socialisto pakeitimas. Antroje įtraukoje jie įtraukia žodį nedelsiant. Tai reiškia, kad valstybės narės turi nedelsiant reaguoti ir dalyvauti. Gerai, bet balsuoti atskirai. Dabar antroje įtraukoje žodis immediate. Kas už? Prieš? Susilaikę Manau, kad atmestas, bet, jo, bet pasitikinkime dėl, dėl viso pikto. Okay, votes closed. And that's rejected. 16. Atmestas 16 už, 25 prieš, taigi to žodžio nebus. Taip pat socialistai norėtų m, mm, išbraukti žodį forfeit fund ir e, m, mm, pakeisti žodžiais m, e, e, atitinkamai nubaustais. Kas už šitą pakeitimą žodžiu? Prieš. Susilaikė. Ne, nepritarsime šitam pakeitimų žodžiu. Todėl kompromisas AA bus be, be pakeitimo. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Kažkur 33 puslapyje mm, yra kompromisas AB. AB. Kas už prieš susilaikė patvirtintas. AC kompromisas. Kas už prieš susilaikė patvirtintas. AG. Kas už prieš susilaikė patvirtintas. 13 13 konstatuojama dalis, kas už prieš susilaikė atmesta. 14 kas už prieš susilaikė. Pasitinkime 14 konstatuojama tą dalį. Vote's open. You open the vote. Has everybody voted? Vote's closed. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 22 už 17 prieš. 15 e, pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikė patvirtintas. 17 kas už. Prieš. Susilaikė. Geriau pasidarinkime 17 pakeitimas. 17 empty voted, votes closed. Balsavimas baigtas. 18. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasikinkime 18. Pakeitimą. So empty voted. Yes, we're checking on 18. I'm closing the vote. Vote's closed. pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. 20, 20 patvirtintas, 21 kas už prieš susilaikė patvirtintas. Nereikia originalaus teksto. 21 norite pasitikrinti, na gerai. Hola. Gracias. Has everybody voted? Three more to vote, two more to vote. I'm closing the vote. Last. Balsavimas baigtas. Paskutinė galimybė paspausti mygtuką. E, patvirtintas 32 už. 22 pakeitimas, kas už? 22. Has everybody voted? Votes closed. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Uh. 23, patvirtintas 23 kas už, prieš sulaikė atmestas 24 kas už, prieš susilaikė, pastigrinkime 24. Everybody voted. Votes closed. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 25 kas už. Prieš. Labai sunku, jeigu nekeliat rankoje. Aš aiškiai nematau, kas už ką balsuoja. Patvirtintas. 26 kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. 27 kas už 27 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dvidešimt aštuntas kas už, prieš, susilaikė. 28 pasitikrinkime. Two more, one more to vote. I'm closing the vote. Vote's closed and that. Balsavimas baigtas. prieš. 29 kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. 30 pakeitimas. Čia yra dar ir pakeitimo žodžiu, kurį traukiame žodis konsolidavimas. Pasavimas atskirai. Tai kas nori įtraukti žodį konsoliduoti, konsoliduoti kas už, prieš, susilaikė pakeitimai žodžiu pritarta. Dabar su to žodiniu pakeitimu 30, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 31, kas už, prieš susilaikė. Manau, kad atmestas, bet pasitikinkime. Two more to vote if you're voting. I'm closing the vote. Ar du žmonės nebalsavo? Baigiame. Balsuoti atmestas. 24 prieš 13 už. 32 dvi dalis dėl pirmos dalies kas už. Prieš. Susilaikė. Pirma dalis atmesta. Pasitikrinkime. We have dwindling numbers. It makes calling it ever more difficult. So have you voted? Votes closed. Uh, that's 23 in favour and 6. Patvirtintas, 23 už, 16 prieš, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 33 kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas, 34 kas už, prieš susilaikė. Pirmas pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtintas. Pakeitimas žodžiu dėl prie antro pakeitimo. dėl darbo tvarkos taisyklių nėra plažai komunitaraista, bendrinti, subendryginti. Tokio žodžio nėra anglų kalboje. Čia turėtų, čia turėtų tikriausiai būti žodis communitized. E, Bet galbūt e, teisininkai lingvistai pataisys šitą tekstą. Čia. A, balsuojame prieš arba už šitą pakeitimą žodžiu. Kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Čia balsuojame tik tai dėl pakeitimo žodžių. Okay. This is just on, the, on, on whether to amend it orally. Okay, and that is We don't like the word communitarized. Then... A, iš tikrųjų, <laughs> mes nemėgstame. Nepatiko mums tas žodis uh, e, communitarized. Dabar pasvajame dėl antro pakeitimo, kas už. Mm, be, be pakeitimo žodžių. Tai kas už? Kas prieš? Vis dar balsuojame dėl antro pakeitimo. Be pakeitimo žodžių, kas už? Prieš susilaikė pasikrinkime. Has everybody voted? Votes closed. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. Manau, kad mes dabar turėtume balsuoti dėl AE kompromiso. Mm. Well, we've dealt with Amendment 2. Amendment 1 was carried, so the original text doesn't have to be voted. Compromise AE. Ne, vis dėlto pasakėme dėl AE kompromiso. Kas už prieš susilaikė patvirtintas. Trečias pakeitimas. Ne, vis dėlto tai yra AF kompromiso balsuosime. Kas už prieš susilaikė patvirtintas. Trečias pakeitimas. Kas už prieš susilaikė atmestas. Norite pasigrinti? Gerai, trečia, balsavimas dėl trečio pakeitimo. Tikriname. Checking amendment 3. Two more to vote if you're voting. I'm closing the vote. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 19 už, 18 prieš. vieno žmogaus trūksta, kažkas iš jūsų nusprendė, nespausi mygtuko, na, jūsų toks jau sumanimas. Penktas pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtintas. Šeštas, kas už prieš susilaikė patvirtintas. Originalusis tekstas, kas už prieš susilaikė patvirtintas. Septintas pakeitimas, kas už prieš. Pastikrinkime septintą pakeitimą. Labai sunku pamatyti, e, kas už ką balsuoja, nes jūs dar kalbatės tarpusavėje. Has everybody voted? Votes closed. That's rejected. 17 in favor. Atmestas. E, trečioji nurodoma dalis, originalus tekstas, kas už, prieš, susilaikė, e, patvirtintas. Ketvirta nurodoma dalis, kas už prieš susilaikė patvirtintas. Penkta nurodoma dalis, originalus tekstas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. O dabar dėl viso teksto balsuosime. Dėkuojamas. Pradedamas. Ar visi balsavote? Paskutinė galimybė tam žmogui, vieninteliam žmogui, kuris dar nebalsavo, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Priimtas pranešimas 19 prieš 12, prieš 7 susilaikė. Taigi, Silvija, puikus darbas. Okay, there's no other business. Nėra jokių kitų klausimų. Kitas susitikimas yra gruodžio 3 dieną, pirmadienį nuo 3 valandos. Kitas uh, uh, gruodžio 6 dieną, ketvirtadienį nuo 9 iki 12.30.